būklė prastėja. Ir visų pirma, turiu pasakyti, kad tokios taupimo priemonės tik tai provokuoja visuomenę imtis veiksmų ir negalima leisti, kad tai būtų elgiamas. Dėkoju. E, norėčiau padėkoti komisariai, kuri pasiliko su mumis iki pat pabaigos. Pirmininkas maloniai e, dėkoja vertėjams už tai, kad e, sutiko dirbti ilgiau. E, o mes darbus tęsime rytoj vasario antrą dieną nuo 9 valandos iki 2 valandos. Darbo atvarkės projektą galite su juo galite susipažinti internetinėje svetainėje. Posėdis yra sustabdomas.